Tęsėme darbą ir noriu pasakyti, kad mm, vakartinos protokolas ir tekstai yra pateikti, ar būtų kokių komentarų, komentarų nėra, tai tuomet noriu jūs